yra Europos Sąjungos vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojas pareiškimas dėl tarpusavio gynybos sąlygos. Prašau, ponė Mogherini. Euh, Ačiū, pirmininkė. Šiandien Europa išgyvena neįlinius laikus, susidurime su beprecedenčiais iššūkiais ir piliečiai pradeda svarstyti, kokiagi yra mūsų sąjungos prasme. Kai kuriems atrodo, kad mūsų sąjunga per didelė, per sudėtinga, per daug pluralistinė, kad būtų galima priimti sėkmingai sprendimus. E, daugybė žmonių, taip galvodami, prisimena Paryžiaus iššūkius. Ir daugybė ekspertų, daugybė žmonių baiminosi, kad tokie įvykiai ES dar labiau suskaldys. Aš dalyvavau visuose tarybos posėdžiuose po išpolių Paryžiuje. Ir leiskite man pasakyti, kad ES nusprendė e, po, šios, e, po šių išpolių tik dar labiau sustiprinti savo sąjungą. Ir kaip žinote, kaip numatyta e, sutartie dėl ES 42 straipsnio 7 dalyje, e, Prancūzija paprašė visokiojopos pagalbos iš kitų valstybių narių. Tai buvo pasiūstas e, stiprus solidarumo ir tarpusavio pagalbos ženklas. E, mano minėtame straipsnėje numatytas konkretus įsipareigojimas valstybių narių atžvilgių. E, ten sakoma, kad valstybės narės privalo teikti e, visokiojopą pagalbą valstybei patyrusiai teroristinį išpolį. Paprastai tos priemonės suprantamos kaip karinės priemonėmis, Tačiau iš tiesų e, šis straipsnis apima visokiojopą pagalbą, tai yra ne tik karinę paramą. Ir šis e, straipsnis simbolizuoja labai e, stiprų įsipareigojimą. Kalbama apie pagalbą ir paramą, kurią valstybės narės turi teikti ES nariai. E, Prancūzija paprašė ES paramos ir ES jai tą paramą vieningai pažadėjo. E, Prancūzijos prezidentas paprašė dviejų dalykų. Visų pirma, remti operacijas prieš Daš e, Irake ir Sirijoje ir taip pat padėti vykdyti karinės tarptautinės ir Europos misijas. E, Prancūzija ėmėsi dėrėtis dėl šių dalykų e, dvišalių pagrindų e, su gynybų, gynybos ministrais. Apie tai buvo diskutuojama gynybos taryboje. Ir E, kaip žinote, šiuo atveju, e, taikant 42 straipsnio 7 dalį, nėra konkrečių, e, numatyta konkrečių priemonių, kaipgi reikia šį straipsnį įgyvendinti. Kitaip tariant, suteikiama galimybė prisitaikyti prie konkrečių. Ir nors šiame straipsnėje nėra aiškiai minimas ES vaidmuo, E, jis yra tarsi numanomas, kadangi kalbama apie valstybės nares. Ir net, kitaip tariant, jeigu formuluotėje ES taryba ir ES neminima, e, tai vis tiek nereiškia, kad ES ir taryba e, nedalyvauja šio straipsnio įgyvendinime Šiuo atveju ES gali vaidinti vaidmenį koordinuodama e, bendros saugumo ir gynybos politikos operacijas. E, taip pat Prancūzija paprašė keistis informaciją e, tiek politiniu, tiek kariniu lygmeniu. Šiandien Prancūzija yra įsitraukusi į kovą prieš Daš, tačiau tai neturės įtakos e, mūsų bendrai e, politikai. E, minėtas straipsnis e, reiškia, kad e, šalis gali sudaryti papildomus susitarimus dėl saugumo ir gynybos. Taip pat šiame straipsnėje aiškiai sakoma, kad įsipareigojimai saugumo ir gynybos srityje nepamins įsipareigojimų sudarytų pagal NATO susitarimus. Šiandien visi matome, kad viena valstybė negali atsilaikyti prieš kylančias grėsmes. Todėl būtent sąjunga gali užtikrinti tą jėgą, kurios mums reikia. Ir tam mums ypač reikia e, patikimumo. Turime įrodyti, kad mūsų sąjunga yra e, patikima. Ir tik e, tuomet galėsime mobilizuoti visas turime saugumo ir gynybos priemonės. Mūsų stiprybė yra jau e, solidarumas ir vienybė. Ir ją galime e, pasinaudoti, spręsdami nacionalinius ir europinius iššūkius. Tad Šiandien tikrai galime didžiuotis savo e, sąjungos vienybę. Ačiū. Ačiū vyriausiai galiotiniai poniai Mogherini. Dabar pradedame diskusiją. Pirmiausia, dvi minutės teikiamas ponui Galeriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Prancūzija buvo pirmoji šalis, kuri po siaubingų išpolių Paryžyje paprašė pritaikyti 42 straipsnio 7 dalį. Europos parlamentas ir EPP frakcija pritarė paramai ir visiškai aiškiai suvokiame tai, kad šios, šis straipsnis yra politinio pobūdžio ir šalis, kuri sukūrė precedentą, tikrai nesijaučia labai patogiai dėl to. Prancūzijai pačiai teko kreiptis į vieną ar kitą valstybę narę, mėginant tartis dėl to, kaip traktuoti šį straipsnį. Mes jau ir anksčiau esame teigę, kad reikėtų pasigilinti į straipsnio nuostatas ir pasiaiškinti, kas būtų atsakingas jo pritaikymo atveju už intervenciją, už kokius nors veiksmus, iki šiol tai dėja neįvyko patyrėme tokią situaciją, kai labai neaiškus skirtumas tarp vidaus saugumo ir išorės saugumo. Toj skiriamoji linija labai blanki tampa. Pasienio apsaugos tarnybos policija, taip pat ir slaptosios tarnybos iš tiesų turėtų keistis informacija kiek įmanoma geriau, nelaukiant, kol kas nors e, baisaus nutiks. Na ir tos valstybės narės, kurios e, nori veikti tampriau, turėtų galėti pasitelkti geresnio struktūrinio bendradarbiavimo taisyklės ir tuo pagrindu toliau taikyti bendrus veiksmus. Ačiū kolegai galeriai. Iš pat pradžių tiesiog pamiršau kai ką pranešti, jog mėlynos kortelės principo per šią diskusiją, kaip ir per ankstesnės, netaikysime. Dabar dvi su pusę minutės teikiamas ponui Paškų. Iš tiesų galiu tik apgailestauti, kad pranešimas, kurį parengėme 2012 metais, pasirodė ketveriais metais per anksti panašu. Toks susidarė įspūdis po to, kai išgirdau, ką pasakėte. Atsakymai mūsų klausimus neišgirdau. Džepsis irgi puikiai žino viso pranešimo e, visas aplinkybės. Į daugą nekreipta dėmesio pritaikytas ne antro straipsnio. Um, Ne antro straipsnio antroji dalis, kur kalbama konkrečiai apie terorizmą, bet 42 straipsnio septintoji būtų reikėję taikyti 222 straipsnį. Neaišku, kaip bus ateityje dabar tokia situacija, kai Europos Sąjunga e, vis labiau stumiama į tam tikrą bedugnę, į visiškai kitą pasaulį. Ir 42 straipsnio septintoji dalis ir jos pritaikymas reikš tik dar didesnį situacijos komplikavimą, įvairias kitas priemonės ir Europos Sąjunga nebegali nenaudoti karinės jėgos savo turimos, turint galvoje susidariusią situaciją ir vien minkštųjų išteklių nebepakanka. Nerimauju dėl to, kad galbūt mus ištiks ir toks likimas kaip mm, tautų lyga praėjusio šimtmečio ketvirtajame dešimtmetyje, kai tiesiog sužlugo dėl to, kad nebegalėjo veikti. Ačiū toliau ponas Van Orden. Iš tiesų, grėsmė, su kuria susiduria, susidurėme mes ir ypatingai susiduria Prancūzija, yra didžiulė. AKR e frakcija nepritarė rezoliucijai gynybos klausimų, dėl kolektyvinės e, gynybos aspektų ir dėl mėginimo pereiti prie gynybos e, sąjungos. Iš tiesų tai būtų visiškas nesusipratimas, mes netaip aiškintume situaciją. Visa tai vyktų tik mūsų šalių nacionalinio suvereniteto sąskaita Todėl daugeliui jau ir anksčiau nepatiko mintis į Lisabono sutartį įtraukti tarpusavio gynybos sąlygą, e, panašiai ir NATO penkt, sutarties penktasis straipsnis nelabai turi aiškaus pagrindo. 22 ES valstybės narės yra ir NATO narės Mm, na, ir kitos vis tiek vienaip ar kitaip NATO pagrindu įvairiose veiksmuose dalyvauja. Taigi apskritai nėra prasmės minėti sutartyje tą 102 straipsnio 7 dalį. Nebent e, tiesiog norima, kad mes taptume gynybinę sąjungą panašiai NATO. Ačiū. Toliau dvi minutės ponui Paet. Dėkuoju Prancūzija paprašė pagalbos pagal abipusės pagalbos išlygą. Ši išlyga suteikia mums galimybę sukurti pagrindą Europos gynybos sąjungai, kuri galėtų būti atsakas į dabartinius saugumo iššūkius. Lygi šiol tai buvo įsivaizduojama kaip dvišalė, dvišalis šalių įsipareigojimas padėti viena kitai. Dabar mes turime garantuoti kad turime užtikrinti, kad kiekvienas suprastų, ko iš jo yra reikalaujama, koks yra veiksmų planas, jeigu valstybė narė pareikalauja taikyti ją šį straipsnį. Valstybė, kuri paprašo pagalbos, turi ją gauti kuo greičiau iš visų valstybių narių. Čia labai svarbus laiko aspektas. Taip pat turime nepamiršti, kad šis straipsnis nepakeičia NATO penktojo straipsnio, nes jis irgi E, reiškia, kad valstybės padeda grėsmę patiriančiai šaliai. Mes čia susidurėme su labai daug aspektų, kurie lygi šiol nebuvo pakankamai e, rimtai nagrinėjami. Mes juos ignoruodavome. Dabartinė situacija kelia grėsmę laisvam judėjimui, kelia grėsmę prie ES sienų. Todėl mes turime geriau keistis informaciją, kad galėtume kovoti su teroristinėmis organizacijomis. Tam, kad žvalgybos, slaptusios tarnybos galėtų geriau bendradarbiauti, reikia pagalvoti apie ES žvalgybos tarnybą, suteikti Europolui daugiau galimybių, daugiau galių, kad jis galėtų stiprinti žvalgybos tarnybų bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Taip pat mes turime geriau kontroliuoti ES ginklų rinką ir sugriežtinti e, ginklų eksporto taisyklės. Dėkojame kolegai Pait. Dabar pusantros minutės kalbės kolega Kūso per mūjį. Dėkoju. Pone pirmininkė, pone vyriausiai galiotinė kalbame apie vis, abipusės pagalbos nuostatą. Kitaip sakant, norime paversti ES karinę sąjungą. Tam aš nepritariu. Aš nepritariu ir Prancūzijos e, šio straipsnio interpretacijai. Aš nemanau, kad teroristinis išpolis yra karinio pobūdžio agresija. Tai netitinka ir tarptautinės teisės, tai atitinka uh, tik tai kovos su terorizmu logika. Visų pirma, čia kalbam apie tai, kad reikia užkirsti kelią terorizmo finansavimui. Bet kova su terorizmu neturi reikšti, kad mes kūrėme karinę sąjungą. Kodėl turime šaudyti į žvirblius iš patrankų? Mes kovojame su terorizmu, kovojame su terorizmu, bet savo politiką lygi šiol pasiekime tik tiek, kad padidėjo pabėgėlių skaičius. Tai buvo išpoliai, tai tiesa, tačiau negalima dėl to, būtent dėl tos priežasties taikyti tokio straipsnio. Pradėkime remtis tarptautinę teisę ir Ten yra aiškiai pasakyta, kas yra agresija prieš valstybę. Geriau pagalvokime apie ginklų embargą. Ačiū kolega Koso Permui. Dabar kalbės pusantros minutės kolegė Valero. Tak, herr talman. Och först av allt så vill jag än en gång skicka en tanke. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pagalvoti apie aukas, apie jų artimuosius, kai kalbam apie Paryžiaus išpolius. Visame pasaulyje daugybė žmonių nukentėjo ir mums dabar svarbiausia yra kova su terorizmu ir terorizmo prevencija. Kokių reikia instrumentų, kad ši kova būtų efektyvi? Kalbam dabar apie tokią rezoliuciją ir apie tam tikrą instrumentą ir tame yra ir gerų, ir blogų aspektų. Prezidentas Olandas paprašė taikyti 42 straipsnį, bet tokiu būdu paskelbėme karą terorui, taip kaip kažkada padarė uh, Džordžas e, Bušas po rugsėjo 11 įvykių. Tačiau koks rezultatas visi žinom. Ką, taikos nepavyko pasiekti, kaip tik priešingai įsisiubavo konfliktas. Taip, Paryžyje irgi buvo atliktas teroristinis išpolis, bet tai nebuvo išorės valstybės keliama agresija, nes išpolį įvykdė prancūzijos piliečiai, kad ir koks baisus jis būtų buvęs. Jeigu mes įvesime praktiką kovoti su terorizmu ne policijos, o karinę pagalbą, tai įsivelsime į amžiną karą. Reikia ieškoti kito straipsnio, kuriame kalbama apie teroristinį pavojų ir remtis juo. Žinoma, reikia kažką daryti su mūsų bendra saugumo ir gynybos politika, galima ją ir plėtoti, ir vystyti, bet negalime sukurti naujo, e, naujo Europos karinio alijanso. Mes dėl ką tik išvardintų priežasčių nepritarsime šiai rezoliucijai, bet pateikėme naują kitą rezoliuciją, geriau atspindinčią mūsų vertybės. Dėkojame kolegijai Valero, dabar pusantros minutės kalbės kolega Hukem. Dėkoju, pirmininkė. Jungtinė karalystė niekada nepasakys, pasisakys prieš ES armiją. Bet po šių įvykių dabar jau visiems aišku, kur link mes einame. Tony Blairas nusentė savo karinės pajėgas į karštuosius taškus, bet kontrolę atidavė Bruseliui. Taigi, aišku, kur link mes judame, o turėtume elgtis priešingai. Aš elgčiausi priešingai. Aš kaip buvau, aš ir pats buvau kareivis ir manau, kad mes elgiamės neteisingai. Mes taikydami uh, abipusės pagalbos nuostatą jau turime precedentą, bet kas, jeigu Argentina nuspręs vėl e, užpulti Falklandų salas, ką tada vėl visa Europos Sąjunga puls padėti Britanijai. Manau, kad kiekviena vyriausybė yra pajėgi pati apsiginti savo sienas ir Aš manau, kad Junktinė karalystė neturėtų tam pritarti. Dėkojame kolegai Hugim, toliau kolega Obermai. Ačiū, ponė pirmininkė. Būdamas Austras, aš tikrai didžiuojuosi tuo, kad mano šalis laikosi neutralumo principo. Ir tuomet tuo labiau nepatinka man tai, kai bandoma ES vardu kai kurios tos principus paminti. Nuo 2003 metų egzistuoja strateginės partnerystės idėja, taigi ir Austrija be abejo dalyvauja ES kovos daliniuose. Tačiau, jeigu nori išlaikyti neutralumą ir išlaikyti savo suverenumą, tai yra Svarbu, kad nebūtų tos karinės strateginės partnerystės e, pagrindų pasiremama ir bandoma tuos principus paminti tiesiog per um, užpakalinės duris. Ačiū toliau kolega Papadakis. Graikija smerkia bendrą rezoliucijos projektą ir 42 straipsnio 7 dalies taikymą. Tarpusavio gynybos sąlygos taikymas e, lėmė imperialistinių jėgų įsikišimą į konfliktą Sirijoje, kai dėl to žūsta civiliai žmonės. Kartu su NATO pajėgomis yra liejamas civilių kraujas ir mm, nepaisoma paprastų žmonių interesų yra galvojama tik apie naftos ir, ir dujotiekių tinklus bendradarbiavimą su Iranu, kai tuo metu iš tiesų turėtų būti labiau galvojama, pažiūrėjau, apie Graikijos žmonės, bei apie jų gerovės kūrimą. Ačiū. Toliau ponas Brok. Pone pirmininkė, gerbama vicepirmininkė, mėly kolegos, aš manau, kad e, tiesiog neišvengiama buvo, neišvengiama buvo laikyti solidarumo su Prancūzija, kuri paprašė 42 straipsnio septintą dalį pritaikyti Manau, visiškai netinkama būtų buvę pritaikyti penktą NATO sutarties straipsnį, kadangi dabar eina kalba apie žymiai platesnio, kadangi ten eina kalba apie žymiai platesnio pobūdžio veiksmus, o čia mes kalbam apie Europos Sąjungoje siejama terorizmą. Ir Europos Sąjunga atitinkamai tuomet turi ir veikti. Tik tai be abejo reikia kelti ir klausimą dėl to, ar negalėtumėm būti tam tikri paslaugų teikėjai. Viena šalis daro tą, kita, na, siunčia galbūt žvalgybinius lėktuvus, kita šalis pasirenka kitą veiklą. Kas už ką atsakingas? Reikia koordinuoti tą tarpusavio paramą ir kaip tik tokiu būdu galėsime veiksmingiau, sparčiau reaguoti uh, mažiau grėsmės dėl to kils mūsų kariams e, šiame kare. Nes taip ir yra, tai yra karas artimuosiuose rytuose, kuris yra pavojingas, keliantis pavojų mums visiems. Ir tai yra tarptautinis teror, terorizmas, su kuriuo mes kovojame. Tai nėra tiesiog karas su kuria nors šalimi. Mes kovojame su tarptautiniu terorizmu, kuris yra apėmęs jau daugelį labai valstybių teritorijų. To niekuomet anksčiau nesame patyrę ir dėl to, man atrodo, ir dėl to štabų bendrų kūrimas ir, ir kitos priemonės, kurių imamas yra visiškai priimtinos ir teisėtos. Ačiū toliau, ponia Gomiš. Kalbame apie sąlygą, kurią Prancūzija aktyvavo po Paryžiaus e, iššūkių. Ir dabar mums kilęs didžiulis iššūkis, kadangi e, kalbas turime paversti darbais ir turime bendradarbiauti ir kovoti su Daša. Užtenka nuvykti į Kurdistaną, kad pamatytume, jog kol kas ES, e, pavyzdžiui, visiškai nesugebėjo apginti ir padėti pašmergoms. Šiandien mes priimsime e, ir diskutuojame dėl strateginio sprendimo, dėl to, kaip įgyvendinti šią tarpusavio gynybos sąlygą. Tai svarbu, norint užtikrinti piliečių saugumą ir e, suformuoti e, strateginius tikslus teisinėse valstybėse. Tačiau jeigu valstybės neatsisakys perdėtų suvereniteto principų, tai mes nepajudėsime iš vietos ir kova su terorizmu e, nebus sėkminga. Dziękuję bardzo. Ku zaskoczeniu obserwatorów i pra... Panie Fotiga, proszę. Po Paryžiaus išpolių Prancūzija paprašė taikyti 42 straipsnių 7 dalį, nors galima buvo pasiremti 222 solidarumo straipsnių. Vyko dvi šalės dėrybos su valstybėmis narėmis ir taryba vien balsiai parėmė Prancūziją ir nutarė suteikti jai prašomą pagalbą. Atsižvelgiant į situaciją, toks atsakymas buvo teisingas. Dėkoju, sako pirmininkas, jūs kalbėjot labai lakoniškai, ačiū Jums už tai. Toliau, ponas Votmans. Ponas Votmans. Pirmą kartą šalis aktyvavo 42 straipsnį ir jo 7 dalį. Ir e, Prancūzijai visos kitos šalis iš, iš karto išreiškė solidarumą. Beje, pati ES yra nekarta kalbėjusi apie šį e, straipsnį ir jo aktyvavimą. Tad ar dabar yra galvojama apie tai, kad reikėtų parengti vieną bendrą procedūrą, kurios reikėtų laikytis ateityje, jeigu kita šalis aktyvuotų šią sąlygą. E, taip pat, e, gerbiama Mogerini, manau, kad mes turime šiandien veikti e, konkrečiai ir griežtai. Ir tam reikia ES bendrų pajėgų. Ar įmanoma tikėtis, kad jos bus sukurtos? Sofija Sakorafa, įdomita, bardzo prošau. Ačiū. Dabar žodis poniai Sakorafa, GUE NGL vardu. Kalbant apie šią sąlygą, buvo nekarta sakyta, kad e, šiandien mums visiems reikia solidarumo, nes e, išpoliai buvo nukreipti prieš mūsų bendras vertybės, žmogiškas vertybės. E, tad kasgi yra mūsų priešai? Ogi tie, kurie e, bando sukurti pragarą ir paminti žmogaus teisės vertybės. Tai daro tie, e, kurie sukūrė šios didžiulius e, migrantų srautus, pabėgėlių srautus. Kasgi tie asmenys? Ar manote, kad e, tarpusavio pagalba ir šios sąlygos aktyvavimas mums padės išspręsti susidariusią situaciją? Mums reikia daug aktyvesnių e, veiksmų ir e, pagalvoti ne, apie ne karinės operacijas ir simetrinį bendradarbiavimą. Ačiū. monsieur le président euh, c'est avec. Euh, pone euh, rivasi iš žaliųjų. Gerbiamas pirmininkė, žodžiai gražus, tačiau realybė yra tokia, kad mes nesugeba vieningai ilgą laiką kovoti su terorizmu. Tarpusavio gynybos e, sąlyga numatyta sutartyje dėl ES 49 straipsnėje yra iš tiesų išimtinė e, sąlyga, kuri kelia pavojų e, mūsų bendrai politikai. Tuo labiau, kad teroristai surengė išpolius buvo mūsų pačių piliečiai ir jie patys kovojo už socialinių ryšių sutraukimą e, savo gimtojoje šalyje. Tad mes e, manome, kad ši Ši nuostata tik dar kartą įrodo, kad mes nesugebame veikti bendrai ir e, kartu. Aš kaip Prancūzijos atstovė turiu pasakyti, kad mes e, visuomet kūrėme bendrą Europą ir man visiškai neaišku, kodėl yra įtrauktas šis straipsnis. Ačiū. Ačiū. E, žodis poniai Alio Mari iš EPP frakcijos. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, e, Prancūzijos e, gyventojų vardu norėčiau padėkoti visiems, kurie parėmė šios sąlygos taikymą. Labai norėčiau padėkoti už e, tiek konkrečius veiksmus, tiek už išreikštą solidarumą. Kita vertus, gerbama vyriausiai galiotinė, turime pripažinti, kad šiandien kyla daug klausimų dėl to, kaip reikėtų įgyvendinti šią sąlygą. Ir kyla klausimas, ar mes sugebėsime įgyvendinti šią sąlygą. Brangus draugai, visos šalis gali tapti teroristų aukomis. Ir NATO mums nepadės. Aš pati, būdama gynybos ministrė, e, dirbau NATO, su NATO atstovais ir žinau, ką sakau. Mes patys privalome ginti savo piliečius. Tai yra pagrindinė kiekvienos valstybės ir vyriausybės pareiga. Ir jeigu imsimės bendrų veiksmų, tai tikrai nereiškia, kad atsisakysime suverenumo. Mes tiesiog tapsime stipresniais. Jūs, gerbama vyriausiai galiotinė, e, kalbėjote apie tai, ką reikėtų daryti ateityje. Tad dabar raginu tų veiksmų ir imtis ir pateikti mum aišku e, kalendorių darbo tvarkę, kada kas bus įgyvendinta. Nes kol to e, nežinome, mes negalime veiksmingai atlikti savo e, darbų. Tam taip pat mums reikia ir ES pajėgų štabo. E, taip pat turime e, sukurti nuolatinę struktūrinę bendradarbiavimo platformą. Gerbiama vyriausiai galiotinė, tikiuosi, kad sureaguosite į šios mano pasiūlymus. Ačiū. Žodis ponui Žil Parniu iš socialdemokratų frakcijos. Ačiū pirmininkė, gerbama vyriausiųjų galiotinė, mėly kolegos. Po e, išpolių lapkričio mėnesį Paryžiuje e, Prancūzijos prezidentas François Hollandas e, kalbėdamas kongrese ir, ir nacionalinėje asamblėjoje e, lapkričio 16 dieną e, paminėjo galimybę aktyvuoti e, šią tarpusavio gynybos sąlygą. Ir tai yra vienintelis būdas kovoti su dabartiniais iššūkiais, nes tam reikia solidarumo, kuris ir yra įtvirtintas ES sutartyje. Prancūzijai iš ties reikia um, tarp visokiojopos paramos, kadangi šiandien Prancūzija dažnai kovoja viena. Daugybė šalių um, sureagavo į Prancūzijos prašymą, norėčiau joms už tai padėkoti. Šiandien galbūt turėtume pagalvoti apie uh, naują uh, E, saugumo ir e, gynybos politiką, jos gairias, kurias reikėtų parengti iki 2016 birželio mėnesio, tam, kad galėtume e, veikti operatyviai. Iš ties, pirmą kartą valstybė narė aktyvavo aptariamą sąlygą. Tad imkime darbų gynybos srityje, kaip kad tai ragina daryti ir kiti kolegos. Nebegalime užsimerkti. Europa susiduria su bendrais iššūkiais saugumui savo kaiminystėje, viduriniuose, artimuosiuose rytuose, Sahelyje. Ir mes visi esame atsakingi už savo regioną ir už jo gerovę, tad negalime su, susiskaidyti. Ir tik vieningai veikdami Ir pasiūlydami vieningą gynybos politiką mes sugebėsime iš, išspręsti šiuos iššūkius. Prancūzija viena saugumo Europoje neužtikrins. Ir nebijokime pasakyti tiems, kurie pasisako už mažiau Europos, kad jie klysta, kad tik turėdami daugiau Europos mums pavyks uh, įveikti terorizmą ir dabartinį karą. Štai tas politinis prioritetas, ties kuriuo mes šiandien turime dirbti, tai yra tai, kas sugražins prestižą, kurį ES yra praradusi. Ačiū gerbiamą vyriausiai galiotinę už jūsų dėmesį. Manau, kad šios diskusijos Europos parlamente su jumis, su ES taryba padės pateikti tą atsaką, kurio laukia e, visi 500 e, milijonų ES piliečių. Ačiū, gerbiamas parlamentarė. E, žodis ponui Lukė iš EKR frakcijos. Pirmininkė, ponios ir ponai. Akivaizdu, kad prancūzijai Reikia mūsų aktyvios pagalbos, mūsų solidarumo ir paramos, visų mūsų ES valstybių paramos. Prancūzija tikrai pateko terorizmo pavojun, bet mes jame esame atsidūrę visi. Socialdemokratai ir krikščionys demokratai šiame parlamente tačiau naudojasi tokiu prašymu, norėdami sukurti ES bendrą uh, gynybos politiką, bendrą kariuomenę, kitaip sakant. Tai netinkama. Mes neturime, mums nereikia ES armijos vien tam, kad galėtume kovoti su terorizmu Prancūzijoje. Mes turime saugumą, veikiančią saugumo sistemą per NATO ir per NATO galime duoti atkirtį visiems mums kylantiems kariniams pavojams. Tuo tarpu Prancūzijai mes turime parodyti solidarumą ir naudoti solidarumo išlygą. Daugiau tikrai nėra reikalinga. Ačiū. Dėkoju. Toliau kalbės parlamentaras Michel Urban Krespo. Prašau. Dėkoju. Pirmininkė, ponios ir ponai. Paryžiaus išpoliai buvo be kita ko skirti ir įbauginti mūsų žmonės. Jie turėjo sukelti nepasitikėjimo tarp kaimynų ir draugų atmosferą. Dabar mes liekame namuose, užsidarome duris. Tai reiškia, kad terorizmas laimėjo. Jam pavyko mus įbauginti. Ar tikrai reikia Europos Sąjungai tokios karinės strategijos, kurią kažkada pradėjo Bušas pradėjęs karą su terorizmu? Ar verta mums tokios strategijos ir toliau laikytis? Juk pažiūrėkime, kokia katastrofa baigėsi Bušo invazija į Iraką. Bombardavimai sukėlė dar daugiau bombardavimų ir dar didesnius karus. Dėl to mes pasisakome prieš šito straipsnio aktyvavimą ir prieš tai, kad ES taptų karinę sąjungą. Turime kovoti su barbarizmu, su fanatizmu, su fašizmu, daugiau demok siekdami daugiau demokratijos, bet neturime priešinti saugumą ir teisę vieni kitiems. Tai neteisinga. Ačiū, toliau kalbės kolega Mianmon. Pirmininkė, Ačiū. Ačiū ir jums, vyriausiai įgaliotinė, dėl 42 straipsnio, 42 straipsnio 7 dalies e, aktyvavimo išaiškinimo. Prancūzija paprašė aktyvuoti šią nuostatą, mes turime jai padėti. Visi turime kovoti su džihadistais ir solidarumas čia yra svarbiausia sąlyga, tą pasakė ir Prancūzijos gynybos ministras iškart po išpolių Valstybių narių solidarumas ir mūsų solidarumas taip pat ir su arabų valstybėmis ir jų pilietinė visuomenė yra labai svarbus dalykas. Tartautinė bendruomenė labai daug ką daro, stengdamasi padėti Sirijai ir kitoms e, problemas patiriančioms šalims, tačiau to nepakanka. Aš tikiuosi, kad nepaisant e, Saudo Arabijos ir Irano priešiškumų, mums vis dėlto pavyks uh, išspręsti konfliktus Jemene, Sirijoje ir visame regione. Reikia stengtis padėtis kaimynams ir kaimynų kaimynams ir kovoti su terorizmu. Žinoma, kad terorizmas kelia grėsmę saugumui, kelia grėsmę visai Europai. Ir pabaigai leiskite pasakyti tokį dalyką. Europoje yra daugybė skirtumų mūsų pasienyje taip pat yra daugybė konfliktų. Todėl mes turime stiprinti gynybinę dimensiją ir pasinaudoti tais nu, instrumentais, kurie yra numatyti pagal sutartis. Ačiū. Toliau ponas Pikula. Ačiū pirmininkė. Po praėjusiu metu lapkričio 13-osios Paryžiaus atakų prancūzijos ministras uh, paprašė taikyti su ES starties 42 straipsnio 7 dalį pirmą kartą ES istorijoje ir paprašė remti visokiojopai Prancūziją, jai taikant, jai bandant apsiginti nuo e, terorizmo. Iš tiesų, yra pasakyta taip pat e, ir NATO startyje, kad um, iškilus pavojų visos valstybės prisijungusios prie starties laikosi solidariai. Iš tiesų, Prancūzijai galima įvairiai padėti ir nebūtinai karinėmis priemonėmis. Tačiau, nežiūrint viso to, dabar kyla daugybė kitų dar klausimų e, dėl ES e, saugumo apskritai, ne vien tai siejant su konkrečia kuria nors valstybė. Taigi, kokia bus bendros užsienio ir saugumos politikos ateitis. Ji negali toliau būti silpniausia mūsų politikos grandimi. Iš tiesų reikia mėginti kaip nors e, sutaupyti tuos 21 ar net 60 milijardų eurų O pirmiausiai, ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra būtent į vieningumą ir į vieningai taikomą politiką. Ačiū toliau, ponas Barekov. Šiandien terorizmas jau atėjo pas mus ir mes negalime sustabdyti teroristų norinčių kirsti mūsų sienas daug kas kalba apie e, pasienio gynybą, kadangi iškilo grėsmė mūsų saugumui. Kalbama apie bendrą priešą Daš. Ir šiandien Prancūzija turi e, dalyvauti šiame didžiuliame e, kare. Mano šalis yra skurdžiausia ES šalis. E, Nepaisant to, būtent joje vyksta kova tarp Turkijos ir Rusijos. Tad užuot kūrus Europos štabą, Europa turėtų mums skirti priemonių apsiginti. Ačiū. Toliau, ponė Kalnietė. Pone pirmininkė, gerbiama vyriausiai galiotinė vicepirmininkė, iš tiesų dabar labai puikiai mums buvo priminta, kad po to, kai jau šešius metus galioja ES sutartis, vis dar egzistuoja neiškumų taikant kai kurios straipsnius, nes daug kas yra tiesiog simboliški žodžiai ir sunku juos pritaikyti praktiškai. Reikėtų Be abejo, reaguoti į išpolius Paryžiuje ir jie aiškiai parodė, kad reikia kurti gynybos sąjungą. Jie apimtų tas valstybės narės, kurios nori ryštasi bendradarbiauti gynybos klausimais ir tai būtų nuolatinis struktūrinis bendradarbiavimas. Reikia mm, karinių štabų bendrų bendradarbiauti glaudžiau su NATO, nes iš esmės bendradarbiavimas būtent su NATO yra esminis elementas, leisantis apsaugoti mūsų visuomenės ateityje. Iš tikrųjų, nereikia išradinėti dviračio dabar. Tiesiog, ar tai būtų tradicinės karinės atakos, ar nekarinės, um, atakos ar veiksmai yra tiesiog tas rytis, kur Europos Sąjunga turėtų veikti iš vien. Dėkuoju toliau pone Džil. Dėkuoju pirmininkė. Kaip žinote, pirmą kartą tarpusavio gynybos sąlygą numatyta pritaikyti. Reikia dabar pažvelgti į ilgalaikę perspektyvą ir pagalvoti, kaip mes galime ateityje reaguoti greičiau, sparčiau. Tai yra e, proga pagilinti nacionalinių žvalgybų bendradarbiavimą, keitimas informaciją. Ir iš tiesų kol kas yra taip, kad mūsų valstybės narės gynybai skiria daugiau negu kai kurios kitos, tačiau yra visiškai silpnos kariniu požiūriu, gynybiniu požiūriu. Kaip e, kovoti su nelegale prekyba ginklais, kaip spręsti kitas problemas. Net nereikia iš tiesų mažinti suverenumo nacionalinių valstybių narių ar būtinai susitelkti tik ties NATO sutartimi. Juk ir čia mūsų sutartyje yra pasakyta, kad e, bendri e, klasteriai gali būti kuriami ir siekiama integruoto, glaudesnio bendradarbiavimo, taigi visas tas galimybės mes ir galime išnaudoti. Ačiū. Toliau ponas Plenkovič. Dėkoju, pirmininkė. Pone vyriausiai galiotinė, po Paryžiaus teroristinių išpolių Prancūzija nusprendė aktyvuoti 42 straipsnio 7 dalį, kurioje numatyta savitarpio pagalba agresijos atveju. Taigi, valstybės narės dabar turi taikyti šio straipsnio nuostatą. Tai yra būdas valstybėms narėms parodyti, kaip jos gali padėti Prancūzijai. Kita vertus, tai iš tikrųjų realus būdas padėti Prancūzijai vykdyti karinės operacijas visame pasaulyje. Šią rezoliuciją mes šiandien suformuluojame nuostatas, kaip sustiprinti visą šią sistemą kaip geriau padėti valstybei patekusiai pavojų, kaip nustatyti ES globalę saugumo ir gynybos politikos strategiją. Taigi, kaip mes taikysime šį straipsnį dabar, atsižvelgdami į tai, kad yra ir 222 straipsnis ir jungtinių tautų hartija, kaip visa tai pradės veikti, kaip visa tai veiks ES kontekste Tam labai svarbus yra gynybos veiksmų planas ir baltoji knyga, kurią žadėjo parengti Niderlandai, kurie dabar pirmininkauja artimiausių metų. Dėkoju toliau kolega Zala. Vieną minutę. Kolegos, mūsų rezoliucija prašo vienodų saugumo garantijų visiems ES piliečiams ir piliečiams Joje reikalaujama Europos Sąjungai nustatyti savo ir, ir paprašyti vietos jungtinių tautų saugumo taryboje. Tai, kas numatyta šioje nuostatoje pagal ES sutartį, negali būti uh, E, įgyvendinta tik dvišalių pagrindų. ES negali turėti vietos Junktinių tautų saugumo taryboje, neveikdama kaip vienas vienetas, neturėdama ned, bent nedidelių karinių pajėgų ir negali užtikrinti savo piliečių saugumo. Dėl šių priežasčių mums reikia Europos e, žvalgybos tarnybos, kuri apjungtų visas pastangas. Jeigu neturėsime visų šių mano išvardintų elementų, pagal, kurie yra numatyti Lisabono sutartyje, mes negalėsime apginti savo piliečių. Ačiū. Dėkuoju toliau kolega Kelam. Dėkoju, pirmininkė. Islamo terorizmas mums pateikė nemažą iššūkį, tai yra kiekvienos valstybės narės iššūkis. Todėl reikia solidarumo, reikia savitarpio pagalbos. Šis Prancūzijos prašymas yra tarsi žadintuvo skambutis, tarsi raginimas atsibusti ir pradėti kurti mūsų bendrą saugumo ir gynybos politiką. Mes turime pasinaudoti visų potencialų, kuris yra numatytas ES sutartyje. Potencialas vis dar yra daugiau teorinio pobūdžio. Ir dabar kyla klausimas, ar 222 sutarties e, dėl ES veikimo straipsnis turėtų būti naudojamas paraleliai, kaip ir keturi, kartu su 42 straipsnių 7 dalimi jeigu šalis tapo agresijos auka. Žinoma, mes taip pat turime stiprinti ir bendradarbiavimą su NATO tam, kad mūsų pastangos būtų suderinamos su NATO pastangomis. Dar viena praktinė išvada yra tokia. Tam, kad mes galėtume efektyviai pasinaudoti ES pajėgumais, mums reikia nuolatinio karinio ir civilinio štabo, kuris koordinuotų visus veiksmus. Taip pat numatyti ir atitinkamus kontingentus ir Toliau kalbės kolega Preda. Teroristiniai išpoliai. Ačiū. Teroristiniai išpoliai surenkti Prancūzijoje paveikė ne tik prancūzus, bet ir visus europiečius. Ir vienintelis būdas kovoti veiksmingai su terorizmu yra tai daryti Europos lygiu. Tad tarpusavio gynybos sąlyga yra nepaprastai svarbi. Jie išreiškiame solidarumas ir tai tuo pačiu yra stiprus politinis veiksmas, aktas, kuriuo mes parodome savo stiprybę. Daugybė šalių e, sureagavo į Prancūzijos e, prašymą, dėkoju joms. Iš tiesų, kiekvienos šalies įnašas e, gali būti skirtingas. Taip pat reikia, kad kalbos virstų darbais. Ir net jeigu tas įnašas bus ribotas, tai apjungus visų pastangas mes tikrai galėsime nuveikti daug naudingų darbų. Ir šis, ši nuostata mums suteikia galimybę parengti e, ben, sustiprinti mūsų saugumo ir gynybos politiką ir parengti e, konkrečią veiklos strategiją. Nebegalime veikti atskirai e, pagal savo nacionalinius prioritetus ir tikslus. Mūsų tikslai ir prioritetai yra bendri - kovoti su Daesh, Um, nutraukti karą Sirijoje ir stabilizuoti padėtį Libijoje. Tik vieningai galime pasiekti šių tikslų. Ačiū. Dabar žodis Kovačev EPP vardu. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama e, Mogerinė. Mūsų piliečiai e, tikisi veiksmingų ir greitų sprendimų, nes pavojus jau e, čia. Tad turime bendradarbiauti su kitomis e, šalimis - JAV, Kinija, Rusija, Arabų e, šalimis. Ir taip užtikrinti taiką Sirijoje ir Irake, bei padėti migrantams, kurie laukia prie ES e, durų 42 straipsnio 7 dalis gali paskatinti ir tapti galimybę sukurti stipresnę saugumo ir gynybos politiką, e, sukurti Europos kariuomenę ir žvalgybos tarnybą turime užtikrinti savo tiek strateginius, tiek operacinius pajėgumus ir juos koordinuoti galėtų e, Europos štabas. Jis galėtų būti atsakingas ir už 42 straipsnio 7 dalies e, įgyvendinimą. E, taip pat išvengtume, taip išvengtume bereikalingo dubliavimuose. Taip pat turime laikytis jau prisimtų įsipareigojimų. Gėdinga, kad Bruselis e, pri, prisima atsakomybę, tačiau vėliau ją visiškai užmiršta, ypač kai kalbama apie finansinius įsipareigojimus. Ačiū. Na, dabar pradėkime spontaniškų pasisakymų procedūrą ir ponia Kovačič. Svakome razumnom jasno, kako ovu terorističku prijetnju nijedna država članica... Tikiu, kad bet kuris uh, žmogus suvokia, kad negali kuri nors valstybė narė pavieniui veikdama susidoroti su e, šitokio masto problemomis. Mums reikia, reikia veikti visiems kartu. Ir nebūtinai dėl to, kad taip numato 42 straipsnio 7 dalis ES starties. Tiesiog ir taip aišku, kad mes turime ką nors daryti. Tiesa, E, tarpusavio gynybos sąlygos numatymas yra tiesiog pats geriausias būdas tą padaryti, nes matome, kad į Prancūziją yra kėsinamasi ginkluotai ir tai daroma iš kitos šalies. Taip vadinamoji islamo valstybė iš esmės jau beveik įgavo e, valstybės e, statusą. Ir reikėtų iš tikrųjų pažvelgti kitaip ir, ir traktuoti ją tiesiog kaip teroristinę organizaciją. Todėl manau, kad tarpusavio gynybos sąlygos taikyma, taikymas, šios straipsnio taikymas šiuo metu nepasitarnaus ES interesams, kadangi situaciją reikėtų vertinti tiesiog kitaip. Ačiū. Toliau pasisakys ponė Izabela Ridolfi. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, puikiai kalbate itališkai. 42 straipsnio 7 dalis pagrindų dabar aktyvuoti tarpusavę gynybos sąlygą atrodo suprantama po Paryžiaus išpolių. Iš kitos pusės tai yra ir gan painus e, reikalas e, grinai teisiškai traktuojant. 222 straipsnis juk būtų žymiai tinkamesnis pagrindas veikti, kadangi ten užsimenama kaip tik apie terorizmą. Mm. Ir nebūtinai ten eina kalba apie vieną kurią nors valstybę narę, o tiesiog apie būdą visoms veikti kartu. Buvo kreiptas į kai kurias valstybės narės dėl paramos e, ir anksčiau, tačiau koordinuotų veiksmų mes neparodėme ir tai iš tikrųjų prarasta proga pademonstruoti, kad mes e, labai ryštingai kovojame su terorizmu. Ačiū. Ponas Matis Marijas. Tarpusavio gynybos sąlyga pagal 42 straipsnio 7 dalį dabar aktyvuota, o kita vertus 222 straipsnis starties dėl ES veikimo numato, kad valstybė narė, kuri yra atakuojama teroristų, susilaukia paramos iš kitų valstybių narių. Ir taip ir ir taip traktuojant šios straipsnius, išeitų, kad Prancūzija visiškai neturi teisinio pagrindo prašyti um, karinės paramos, pavyzdžiui, dėl intervencijų Malyje. Tas pats pasakytina ir apie Siriją ir 2011 metus. Iš tikrųjų, Yra teigiama netgi, kad Sirijos opozicija, e, kurią beje remia ir Prancūzija, e, veikia kartu ir su teroristais. Taigi iš tikrųjų mes nedarome nieko kita, kaip tik tai imamės vidaus intervencijų imperialistiniuose karuose. Uh, Epidėjus. Toliau kolega Georgijus Epidėjus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Dėkoju, pirmininkė. 42 straipsnių 7 dalis dėl abipusio arba savitarpio pagalbos teikimo. Tai yra valstybių narių aukščiausio lygio įsipareigojimas remti valst, kitą valstybę, kurią užpuolė koks nors agresorius. Ir tai turi būti karinė operacija arba karinis puolimas. Manau, kad šį kartą ES teisingai pasielgė, parodydama solidarumą valstybei. Žinote, kad daug metų Turkija yra kelianti grėsmę Graikijai valstybė ir tas vyksta jau ne vienus metus. Turkija taipogi nepripažįsta Kiprą, nepripažįsta Kipro kaip atskiros valstybės. Tai kodėl čia ES nieko nedaro? Kodėl ES nepaprašo Turkijos nustoti taip elgtis? Čia ES jau nepriėmė vien, vieningo sprendimo ir nebuvo ryštinga. Tai kaip tada tikėtis iš jos kokio nors rimtesnio karinio įsikišimo tokiu atveju? Ačiū. Toliau kalbės vyriausiai įgaliotinė Federika Mogherini. Prašau. Aš pradėsiu nuo to, kad aiškiai susidurėme su grėsme, kuri nėra visiškai aiškiai suvokiama ir ji nebuvo suvokiama dar prieš, prieš šešerius metus, kai buvo pasirašyta Lisabono sutartis. Mes kalbėjome apie vidaus grėsmę. Ir nepamirškime, kad teroristai buvo ES piliečiai. Tačiau buvo aiškus ryšys į išorę, ryšys, kurį mes galime nustatyti, kad buvo, vyko mokymai, buvo uh, teikiama parama, buvo teikiama idėjinė parama ir panašiai. Tai yra absoliučiai aiškus ryšys su išorėje veikiančiu Daesh. Kadangi šis ryšys yra absoliučiai akivaizdus, tai aišku, kodėl tai buvo daroma. Bet prieš šešis metus mes tą apibrėžėme pakankamai aiškiai ir dabar to pasinaudojame. Grėsmės pobūdis čia atsakau tiems, kurie sako, kad reikia ginti sienas. Taigi, grėsmės pobūdis kilo, buvo toks specifinis dėl to, kad ją kėlė asmenys, kurie turėjo pilietybę, ES valstybių pilietybę. Tai rodo, kad visa problema yra kur kas sudėtingesnė ir garantuoti mūsų piliečių saugumą yra daug sudėtingiau, nes grėsmė yra ir išorinė, ir vidinė tuo pačiu metu ir reikia taikyti ir vieno, ir kito pobūdžio priemonės. Tikiuosi, kad globali bendroji strategija, kurią mes dabar rengiame, padės mums nubrėžti naujas gairias ir naujas kryptis, kaip galime, būt, kaip galime ginti savo piliečių saugumą naujais laikais, esant naujoms grėsmėms, kitokioms grėsmėms negu anksčiau. Taigi, toks būtų mano įžanginis žodis, o dabar atsakysiu į jūsų konkrečius klausimus. Pirmiausia, 42 straipsnio 7 dalies panaudojimas, o ne 222 straipsnio panaudojimas. Na, atskiros valstybės narės pačios turi nuspręsti, kurio straipsnio jos prašys. Pagal kurį straipsnį jos prašys pagalbos iš kitų valstybių narių. Pat palyginsiu abu du straipsnius. 42 straipsnių 7 dalyje kalbama apie ginkluotą agresiją, ginkluotą ataką. Tai yra na, skirtingos lingvistinės versijos skirtingose kalbose. Taigi ta ataka turi būti vykdoma valstybės narės teritorijoje, o 222 straipsnėje kalbama apie teroristinę ataką arba gaivalinę ar žmogaus sukeltą didelio masto nelaimę. Ir vienu ir kitu atveju valstybės narės privalo padėti 42 straipsnio 7 dalies atžvilgių pagalba teikia atskiros valstybės narės, tuo tarpu 222 straipsnėje numatyta, kad gali būti mobilizuojami ES instrumentai, taigi taip skiriasi taikymas. Ir šiuo atveju būtų labai įdomu atsižvelgti vieną dalyką. 42 straipsnėje yra nenumatyta, jo, nėra jokių nuostatų, kaip bus įgyvendinama. Ir Jūs manote, kad reikėtų tam tikrų gairių, bet tos gairės 2012 metais nebuvo parengtos. Jūs tą minėjote. Taip, šiandien mes taikome šį straipsnį ir stengiamės kažkaip tai padėti valstybei per savo kažkokias tarnybas, per, per tam tikrą personalą. Ir kad ir bent ir savo sprendimu taikyti šitą 42 straipsnį taip pat jau padedame. Ir gynybos taryba trukusi maždaug 24 valandas sugebėjo priimti sprendimą. Aš manau, kad tai buvo pakankamai greitai atlikta. Ir manau, kad teisės tarnyba ir visos mūsų struktūros tikrai puikiai dirbo, teikdamos atitinkamą pagalbą pagal šį straipsnį ir galėtų tą daryti ir ateityje. 222 straipsnis numato, kad iš esmės veikia Europos Sąjunga. Ji koordinuoja veiklą, kadangi tai yra Europos Sąjungos, e, remiamas Europos Sąjungos instrumentais. Tačiau netgi jeigu 42 straipsnės imtos dalies tekste nepasakyta, kad ES tenka tam tikras specialus vaidmuo taikant šį straipsnį. Mes kartu su Prancūzija ir visomis kitomis valstybėmis narėmis per tarybą nusprendėme. Jeigu neklystų, tai buvo gruodžio 17 diena. Taigi mes nusprendėme, kad visos ES struktūros ir institucijos, taip pat ir mano atstovavimo institucija, dalyvaus visose šios straipsnio taikymo fazėse. Tai buvo politinis sprendimas ir jis, mano nuožiūra, reiškia mūsų visų valią pasinaudoti šiuo straipsniu kaip keliu stiprinti, kaip būdų stiprinti ES vaidmenį tokioje uh, sudėtingoje situacijoje ir tokiose situacijose, jeigu jų dar bus. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, tą minėjo ir Elmaras Brokas. Taip veiksmai, kurie atliekami ir jų vieta yra skirtinga pagal 42 straipsnį ir 222 straipsnį. Vienu atveju tai yra valstybės narės teritorijoje taikomi veiksmai kur ir stiprinamos valstybės galios grėsmės metu. Tuo tarpu, kai kalbam apie 42 straipsnį, tai daugiau turima išorės dimencija ir būtent to ir siekia Prancūzija, prašydama aktyvuoti šį straipsnį. Yra ir kitų straipsnių, kuriais būtų buvę galima pasiremti. Ne tik šie du, jūs juos irgi tikriausiai žinote, yra ir 44 straipsnis, kurio dar niekada nebuvo naudojamasi į tai būtų reiškia, kad ES CSDP, tai yra ES veiksmai kartu su keliomis kurio, pageidaujančiomis valstybėmis, jeigu neklystų, ES kartu su keliomis dalyvaujančiomis ir norinčiomis dalyvauti valstybėmis imasi iniciatyvos ir veikia ES vardu, siūsdama karinės pajėgas E, vykdyti tam tikrų operacijų. Mano politinių požiūrių, ir aš ir toliau taip manau, ir greičiausiai taryba taip pat įsivaizduotų panašiai, manau, kad ES nebūtų buvę gerai, jeigu ji būtų turėjusi kovoti su Daš pagal šį straipsnį, siūsdama karinės pajėgas kaip Europos Sąjunga. Aš manau, kad ir jūs su tuo sutiktumėte. Bent jau dabar tai nėra tinkama, galbūt situacija pasikeis ateityje, bet kol kas aš nematau Europos Sąjungai ir CSDP vaidmens ir mūsų bendrai užsienio ir saugumo politikai vaidmens kovoje su Daesh. Europos Sąjungai kaip vienetui kaip minėjau. Tuo tarpu 42 straipsnio 7 punktas gali būti įgyvendinamas dalyvaujant visoms ES atitinkamoms struktūroms ir institucijoms, atsižvelgiant iš šio straipsnio formuluotės. Bet to mes taip ir apsisprendėme, tai yra politinis ženklas, politinis e, mūsų apsisprendimas ir politinis ženklas. Be to mes dalyvaujame ir globalioje sąjungoje nukreiptoje prieš ISIS. Na, dabar pakalbėkime apie santykius su NATO. Jūs taip pat neblogai tą žinote. Tos valstybės narės, kurios yra NATO narės, ta savitarpio pagalbos nuostata yra tik tai papildomoji nuostata. Tas aiškiai pasakyta 42 straipsnio 7 dalyje. Tai reiškia, kad įsipareigojimai ir bendradarbiavimas šioje srityje neturi kirsti su NATO įsipareigojimais. Taigi čia nėra jokios konkurencijos, jokių galių pasidalymo ir jokio persidengimo. Tai yra tik tai papildomas dalykas. Tai reiškia, kad mes ir toliau bendradarbiaujame su NATO, mes per pastarusius metus tik tai tą ir darėme su Janu Stoltenbergu, nuolatos diskutuojame ir nuolat stipriname mūsų santykius ir stipriname juos iš ties labai reikšmingų būdų. Manau, kad vystant toliau mūsų strategiją iki birželio mėnesio Mes taip pat atsižvelgsime į tai, ką daro NATO ir NATO sustikimas, NATO sesija vyks Liepos mėnesį, o mūsų strategija turėtų būti parengta birželį, taigi tai paraleliai vykstantys procesai. Mes dalyjėmės informaciją ir ketiname tą dalyti ir toliau, ypač tose srityse, kur ta informacija yra abipusiai naudinga. Kai kuriais atvejais ES turi daugiau privalumų ir daugiau pridėtinės vertės, pavyzdžiui, kibernetinio saugumo srityje. Taigi čia bendradarbiavimas yra naudingas abiems pusėms ir jis tik tai stiprėja. Taryba priėmė sprendimą remtis 42 straipsnių 7 dalimi ir tai yra labai aiškus ženklas, kad ES gali ir turi būti matoma kaip saugumo faktorius Ir ypač taip turi galvoti pačios valstybės narės. Kitas dalykas – solidarumas yra ES dalis. Trečias – visi straipsniai, kurie yra sutartyse, gali būti naudojami ir taikomi. Ir čia nereikia ideologinės diskusijos, nereikia esminės teorinės diskusijos šiuo klausimu. Mes negalime savo to leisti, kadangi mūsų kontinento saugumui yra kilus grėsmė. Mums nereikia tokių diskusijų, mums reikia naudotis instrumentais, kuriuos mes jau turime. Turime sukurti politinės sąlygas, kad jais būtų galima pasinaudoti, kad tą galima būtų daryti kartu vieningai. Turime pabrėžti, kokia yra ES pridėtinė vertė, taip pat ir saugumo bei gynybos sritise tai gali tapti esminiu, gyvybiškai svarbiu mums instrumentu, kuris padės ginti nacionalinius interesus daug, sau, daug efektyviau, negu kad pati valstybė narė galėtų tai padaryti. Šiuo atžvilgiu ES turi tikrai daug potencialo. Paminėkime, prisiminkime tas 17, 17 atsiprašau, misijų, kurias mes jau esame įgyvendinę visame pasaulyje įvairiose šalise ir valstybės narės atskirai to nebūtų padarę, bet kartu, visi kartu mes tą galėjome įvykdyti. Mes turime specialių instrumentų ir jie geriau, tam tikrose situacijose veikia geriau negu jungtinių tautų ar NATO atitinkami turimi instrumentai. Manau, kad Europos taryba, pripažin, Europos e, gynybos ministrų taryba pri, būtent tai pripažino priimdama šį sprendimą. E, Ir mūsų priimti sprendimai aiškiai rodo kryptį, kurią mes turime eiti. Mes turime daugiau investuoti į bendrą saugumo ir gynybos politiką. Ir aš tikiuosi, kad kartu su šiuo parlamentu pagalba mums pavyks įgyvendinti ir atitinkamus politinius pasirengimo darbus. Tai yra taip pasirengti sutarties taikymui, kad tai būtų naudinga visiems ES piliečiams ir didintų jų saugumą. Ačiū. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Otrzymałem 7 projektów rezolucji na zakończenie debaty. Ačiū gerbiamą e, pirmininko pavaduotoją, vyriausiai galiotinę.